Aš buvau informuotas, kad jokių prieštaravimų komitetų pirmininkų sueigoje nebuvo pateikta dėl ekon komiteto rekomendacijos neteikti prieštaravimo deleguotame aktui. Jeigu per 24 valandas jokia politinė frakcija ar narys ar narių skaičius e, sudarantis mažesnį ribą nepateiks prieštaravimo, ši rekomendacija bus patvirtinta, o kitokio atveju reikės balsuoti. Visos rekomendacijos yra pateiktos plenarinės sesijos tinklalapyje.